atsakingos institucijos pateikė prašymą panaikinti pono Teodoro Zagorakio teisinę neliečiamybę. Vokietijos atitinkamos institucijos pateikė du prašymus panaikinti Udo Fokt teisinę neliečiamybę pagal 9 darbo tvarkos taisyklių straipsnį. Šie prašymai bus perduoti Teisės reikalų komitetui.